many people here, okay. so I don't think yeah, it's going to be yeah. a big debate. <laughs> Colleagues, we will start our joint. Uh, uh Bendrasis FAM ir DEVE komitetų posėdis. Europos lyčių lygybės užtikrinimo veiksmų planas 16-10 metams. Europos parlamento tyrimų tarnybos parengė šitą tyrimą. Taigi sveikiname Deve ir FAM komiteto narius, kurie atvyko į šitą posėdį. Man labai malonu pirmininkauti šiam posėdžiui kartu su Linda McKevin. Iš tikrųjų šitą temą labai svarbi abiem komitetams, kadangi mes norime siekti lyčių lygybės kaip vienos iš ES vertybių. Tai yra siekiame užtikrinti lyčių lygybę visose mūsų veiklos rytise. Mes po bendro seminaro, kuris įvyko rugsėjo 29 dieną ir taip pat 10 spalio įvyko renginys jaunimo klausimams spręstis. Jonidis yra atvykę į svečius, tai yra parlamento tyrimų tarnybos atstovė, ji pristatys tyrimą ir pakalbės apie tai, kaip veiksmų planas įgyvendinamas iki šiol. Taigi, Leonidis, 15-20 minučių jums. This... Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai malonu pristatyti šitą tyrimą jūsų abiem komitetams. Tema iš tikrųjų labai svarbi. Jūs žinote, kad ekspost vertinimo skyrius rengia šitokias ataskaitas, kad būtų galima parengti įgyvendinimo bendrąją ataskaitą. Šita konkreti ataskaita apima tris e, tikslus. Pirmiausiai vertinama padėtis, pasiekimai Norėčiau, kad veiktų sistema. Kol kas ne. Ah, okay. Okay, holding it in the right direction makes a difference. Taigi trys sritys, kuriuose įvertinamos, vertinami rezultatai. Labai svarbu konstatuoti, kokie yra sunkumai, kokie yra nepritekliai pirmajame įgyvendinimo metų etape. Taip pat labai svarbu įvertinti e, pačiame, e, pačioje programoje esančias spragas. Aš šiame pristatyme nesiplėsiu apie tai, tačiau vis dėlto reikia pasimokyti iš uh, pirmosios spragos pamokų, taip pat reikėtų pasimokyti iš to, ką mums pateikė kaip informacija kitos regionės informacijos. Labai svarbu įvertinti lyčių bendrą vaidmenį šiame bendrame kontekste. Ir trečiasis tikslas - tiesiog padaryti išvadas kad būtų galima pagerinti ES veiksmus ateityje. Rengdama šitą pranešimą, aš atsižvelgiau į du faktorius, kurie nulėmė metodologiją. Pirmiausia, vertinimo laikotarpis, jis apima tik vienerius metus, o tai reiškia, kad nebuvo pakankamai duomenų ir dar nebuvo pakankamai didelis atstumas, galvojant apie šios, šių veiksmų planų įgyvendinimo pradžią. Europos komisija, Europos e, Sąjungos išorės veiksmų tarnyba ėmėsi veiksmų, tačiau kol kas mes dar negalime konstatuoti konkrečių rezultatų. Pirmiausia, mes norėjome įvertinti tai, ką pasiūlė think tanks, nevyriausybės organizacijos, kitos suinteresuotosios šalys. Aš taip pat e, Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaitą bandžiau įvertinti, tačiau pakankamai jos neįtraukiau į šitą tyrimą, tiesiog kai ką įtraukiau į mano išvadas. Taip pat naudojusi Eurostato, EBPO ir kitų ES portalų duomenimis Taip pat e, e, aš įvertinau tą informaciją, kuri buvo paskleista po think tank renginių. Nežinau, ar matysite, kas yra skaidrėje. Tiesiog norėjau, kad UNDP indeksų naudojausi ir siekiau išsiaiškinti, kaip ES nustato regionus, kuriems yra skirtas finansavimas ir kaip įvertinamas regiono problemos aktualumas. Akivaizdu, kad yra pakankamai didelių spragų šioje srityje ir darbas, kuris yra pradėtas, labai svarbus. Kalbant apie išvadas, Vienas iš pasiekimų yra lyčių lygybės ir moterų įgalinimo kaip temos suvokimas. Labai svarbu laikytis ES fundamentalių vertybių ir labai siek, su, svarbu suderinti ES žmogaus teisų įgyvendinimo planą ir taip pat šitą veiksmų planą. Labai svarbu išplėsti visas mūsų veiklos rytis, veiklos, kuriai gyvenimą ES išorės veiksmų tarnyba. Labai svarbu atsižvelgti į svarbiausias suinteresuotas šalis, kurios dirba lyčių lygybės užtikrinimo srityje. Kai kalbame apie žmogų, moterų teisės, tai turime nepamiršti taip pat apie vyrų vaidmenį užpildant šitą spragą. Antra, čia yra aiškiai nurodyti tikslai, tačiau, kaip aš jau minėjau, Visa tai yra susiję su tuo, kaip ES veikia išorės veiksmų srityje, kaip yra teikiamos įvairios paslaugos ES komisijos kontekste ir kaip ES išorės veiksmų tarnyba dirba vietose. Labai svarbu suformuluoti tikslus, teminės sritis, aš jau kalbėjau apie tris temas, tai yra uh, smurtas prieš moteris, ekonominis įgalinimas ir taip pat e, aktyvesnis dalyvavimas ir taip pat e, institucijų kultūros e, pokyčiai. ES lyderystė labai aiškiai regima valstybėse partnerėse, aptariant šios temos klausimus. Komisarė Mimica ir taip pat ir Mogherini supranta šių klausimų svarbą Bruselėje, parlamente ir DEFCO ir ES išorės veiksmų tarnyboje yra imamasi veiksmų ir buvo konstatuota, kad pasiekta pakankamai daug pažangos siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą įvairiose veiklos rytise. Taip pat ES institucijų kultūros veikimo kultūroje yra pokyčių. Iš tikrųjų yra sudėtos sąlygos iš esmės keisti situacijai šioje srityje, kadangi yra numatyti mokymai dėl lyčių lygybės užtikrinimo atliekamas vertinimas darbas atskiruose direktoratuose dirbama tai ir taip pat įvairiose komisijos lygmenyse. Labai aktyviai dalyvaujama šiuose programuose, mokymo programuose, tiesiog programos e, viršio lūkesčius. Dabar daugiau koordinuojama tarp ES institucijų Bruselėje, delegacijose, taip pat e, daugiau koreguojama veikla tarp ES institucijų ir valstybių narių, delegacijų lygmenių aktyviau yra formuluojamas teminės sritys, yra rengiamas ataskaitos, kurios labai svarbu bus rengiant metinę ataskaitą. Atliekama veiklos nuolatinė stebėsena, tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, kur pasistumėta į priekį pirmoje spragoje e, konstatuota kokybinio, mm, kokybinių mm, poslinkių. Kasmet bus atliekama, atliekamas vertinimas e, atsižvelgiant į lyčių lygybės užtikrinimą valstybėse narėse. Antrojoje spragoje yra nurodoma, kurios delegacijos pasiekė daugiau pažangos, kurios nepasiekė. Ir šioje ataskaitoje galima matyti, kur lyčių, ly, lyčių lygybės klausimas yra e, dėgiamas įvairiuose lygmenyse Taip pat labai svarbu formuluoti gairias veiklai užtikrinti, kai kuriuose valstybėse tokių gairių nėra. ES delegacijos e, tokių gairių nepriėmė, pavyzdžiui, DEFCO yra praėjusi kova suformulavusi gairias. Labai svarbu buvo įgyvendinti sprendimą e, kurti patariamasias lyčių lygybės užtikrinimo tarnybas, susitikinėti su partneriais ir siekti, kad e, stebėsienos procesai būtų nepriklausomi, kad būtų įtraukiamos nevyriausybinės organizacijos, kad informacija būtų gaunama ne tik tai valstybių narių, bet ir iš delegacijų. Labai svarbu būstinėje e, įdėkti helpdesk struktūras. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti finansavimą, jisai buvo užtikrintas, 100 milijonų eurų buvo skirta įgyvendinti konkrečioms priemonėms. Jeigu pažvelgtume į statistinius duomenis, kuriuos gavome iš komisijos išorės veiksmų tarnybos ataskaitos, tai matome, kad 60 procentų EFKO ir iš tikrųjų e, ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų lyčių lygybę. ES Spotlight iniciatyvai taip pat buvo skirta finansavimo, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip konkrečiai ta iniciatyva bus įgyvendinta. Dėl rezultatų reikėtų pasakyti apskritai, kad judame teisinga kryptimi, visi supranta savo prievolius, įsipareigojimus, tačiau kol kas per anksti daryti konkretes išvadas, konkrečias išvadas ir negalima pagrysti, ar mes jau sukūrėme solidžius pagrindus. Paminėsiu ir kai kuriuos trūkumus. Yra tam tikrų temų, kurios nėra išplėtotos pakankamai. Kalbėdamasis su suinteresuotomis šalimis, aš supratau, kad EFKO labiau pasistumėjo į priekį negu Europos e, išorės veiksmų tarnyba. Ypač sprendžiant e, klausimus, kai reikia dėrėtis, kai yra sprendžiami labai jautrus valstybei klausimai. Taigi Europos išorės veiksmų tarnyboje, kadangi daug klausimų yra konfidencialūs, Todėl labai sunku įsivaizduoti, kas ten yra daroma. Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaitoje yra nurodoma, kad daug informacijos yra konfidenciali, todėl mums labai sunku daryti išvadas apie išorės veiksmų tarnyboje atliekamą veiklą. Taip pat nepakankam, nepakanka sąsajų su o, trade direktoratu ir lyčių lygybės užtikrinimo klausimais. Jeigu pažvelgtume į svarbiausią ES prekybos direktorato strategiją, tai šioje srityje įgyvenimoje politikoje labai mažai arba beveik jokių nuorodų į moteris, į lyčių lygybę. Kalbant apie strategiją, tiesiog e, reikėtų konstatuoti, kad lytys yra, čia yra bendro pobūdžio klausimas, nedetalizuojamas. Kitas dalykas, e, daug kas yra pristatoma skaičiais, nėra kokybinių parametrų. Kai mes gauname informaciją apie pažangą, mes nelabai e, žinote, kaip konkretus projektai padėjo pagerinti tos bendruomenės, e, visuomenės grupės gaunančios šitą programą padėtį. sudėtingose situacijose, ypač valstybėse, kuriuose vyksta konfliktai, kur situacija yra labai jautri ir sudėtinga. Tiesiog tie tikslai yra prieštaraujantis vienas kitam dažnai ir šita veikla susijusi su lyčių lygybės užtikrinimu yra dažniausiai e, antra eilė. Kita vertus, patys veiklos pagrindai yra labai platūs, neaišku, kaip konkreti veikla padės pagerinti situaciją, kaip programa bus įgyvendinta. Kokios ateities perspektyvos, ką būtų galima nuveikti, kad galėtume pašalinti šitas kliūtis ir kad lyčių lygybės klausimai atsispindėtų visose ES politikos rytise. Iš tikrųjų, čia reikėtų vadovautis bendru požiūriu įtraukiant visą vyriausybę. Visa veikla ir politikos turi būti gyvendamos plačiu vyriausybės ir visuomenės mastu. Nevyriausybinės organizacijos turėtų dirbti su verslo atstovais, su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir veikėjais. Iš tikrųjų, pilietiniai visuomeniai atrodo suteikiama nepakankamai daug vaidmens. Labai e, svarbu nevyriausybinėms organizacijoms nesijausti varžomoms. Jeigu jos nesijaus, tai tuomet jos galės daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, vakarų Balkanuose pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su didžiuliais iššūkiais, kadangi mm, gyvenama e, situacijoje, kai yra sprendžiami visuomeniniai konfliktai. Ir todėl, kalbant apie ryšius su vyriausybė, reikėtų pasakyti, kad vien tik tai finansavimo programai gyventi neužtenka, reikia ir politinių įsipareigojimų, entuzijazmo. Privatus sektoris taip pat turėtų įgauti daugiau vaidmens. Šioje lentelėje atsispindi McKinsey parengtos ataskaitos rezultatai. 15 metais buvo pateikti šitie duomenys ir jie rodo, kad privatus sektorius gali vaidinti labai svarbu vaidmenį siekiant lyčių lygybės užtikrinimo ir moterų įgalinimo. Tačiau ateityje reikia suvokti, kad privatus sektorius turės naudos, jeigu bus uh, pagerinta situacija, užtikrinant e, lyčių lygybę. Taigi šioje grafoje yra nurodyta, kad 25 metais galima padidėti, padidinti BVP 28 trilijonais dolerių, jeigu moterų dalyvavimas padvigubės ekonominėje veikloje, o vyrų vaidmuo išliks toks pat. Taigi čia yra pakankamai vertintis pagalvoti tikslas. Labai svarbu užtikrinti, kad tie politiniai įsipareigojimai, kurie yra prisimti aukščiausių lygmenių išorės veiksmų tarnyboje ir komisijoje, taps konkrečiais veiksmais ir kad lyčių lygybės klausimas taps prioritetiniu visose srityse. Ekspertai teigia, kad šiuo metu susidurima su situacija, kai lyčių užtikrinimo politika yra tik tai daugiau formalus klausimus. Ir tokie dalykai kaip pradinis mokymas, e, kaip. E, kaip moterų, motinų sveikata ir taip toliau yra tik tai keletas aspektų. Labai svarbu stebėti lyčių lygybės užtikrinimo procesus Tačiau kita vertus, nagrinėjant dokumentus, tenka pastebėti, kad lyčių lygybės e, e, užtikrinimo klausimas yra papildomas, vertinant tam tikrą sritį. Labai svarbu turėti pakankamai išsamius, konkrečius e, statistinius duomenis apie tam tikras e, sritis, kuriuose yra susikaupę daugybė problemų. Taip pat labai svarbu lyčių lygybės aspektus įtraukti į e, prekybos susitarimus ir į dėrybas. Ekspertai kalba apie tai, kad reikia aiškiau nurodyti, kokia yra lyčių lygybės dinamika susijusi su paslaugomis ir taip pat sako, kad reikėtų laikytis nuosaikės, reikėtų laikytis nuoseklesnio požiūrio į lyčių lygybės užtikrinimą. Taip pat, kai kalb, kas kalba, kad e, prekybos sutartyse reikėtų įtraukti ir nuostatas dėl e, e, darbo klausimų ir kad būtų laikomasi įlo standartų. Labai svarbu skatinti moterų įsitraukimą į darbinę veiklą, bet to ES išorės veiksmų tarnybos metinėje stebėsinos ataskaitoje yra kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į vietos realybę. Kadangi labai svarbu turėti omenyje, kad konkretus ekonominis, demografinis kontekstas gali turėti kitokį poveikį moterų situacijai nors galbūt e, bendrai vertinant atskirų šalių situaciją galėtų būti panaši. Reikia suvokti, kad kiekviena valstybė ir kiekvienas regionas gyvena savo e, specifinėje kultūrinėje aplinkoje ir todėl įgyvendant tarptautinės sutartis reikėtų turėti tai omenyje labai labiau reikėtų atsižvelgti į pilietinę visuomenę. ES delegacijų vaidmuo turėtų būti stiprinamas. Po Lisabono sutarties delegacijoms yra formuluojamas labai aiškus uždavinys - tęsti diplomatinę veiklą, turėti ryšius su vyriausybė, su vietos vyriausybės organizacijomis. Ir tai turėtų būti pirmasis adresas, koordinuojant ES pastangas su kitais tartutiniais partneriais. Bet tam reikia daugiau žmogiškųjų išteklių atstovybėse. Moteris reikėtų taip pat suvokti ne kaip aukas, bet kaip aktyves procesų dalyves Labai svarbu įtraukti jas į visuomeninį gyvenimą, taip pat į mokslus, mokslą ir tyrimus. Ir paskutinės dvi pastabos. Reikia siūlyti daugiau mokymų, ne tik tai tiems, kurie dirba lyčių lygybės užtikrinimo klausimais. Komisijoje, delegacijoje yra tokių žmonių, Tačiau šitie mokymai turėtų būti skirti ir nevyriausybinės organizacijoms, ir pilietinės visuomenės atstovams. Ir taip pat reikia suprasti, kad tai yra ilgos trukmės veikla ES išorės veiksmų tarnyba savo ataskote taip pat tai pabrėžia, pasakydama, kad šitos pastangos pirmiausia turėtų prasidėti konkrečių, realių pasiekimų tikslų suformulavimu. Baigdama norėčiau padaryti išvadą, kad lyčių lygybei užtikrinti yra padėti labai tvarūs pagrindai ES išorės veiksmų taryboje, o dabar reikėtų palūkėti ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų šitos pastangos atneš konkrečių rezultatų. Ačiū daktarė Jonidis už tyrimo pristatymą, o dabar paprašysiu valstybių narių pasisakyti šio klausimu. Taigi, jeigu delegatai klausimų neturi, tuomet eisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra mm, darbinio dokumento įgyvendinimas, lyčių lygybė ir moterų įgalimas, moterų ir merginų gyvenimo keitimas, es išorės santykių pagalba 2016-2020 metai. Pranešėjas yra Linda McEwan ir ponia Dubravka Šuica. Taigi aš mielai perduosiu žodį bendra pranešėjai ir bendra pirmininkiai Lindai McEwen. Ačiū, ačiū, kad buvo surinktas šis jungtinis posėdis ir diskusija šiuo svarbiu klausimu. Ačiū daktarai Jonidis už atliktą tyrimą. Tai padėjo pagrindus mūsų pranešimui. Ir aš žinau, kad netrukus mano kolegė irgi pasisakys šio klausimu. Mūsų dokumentas yra įgyvendinimo dokumentas. Mes nesvarstome, ar reikia renkti lyčių lygybės veiksmų programą, kaip jinai turi atrodyti. Tai buvo daroma pernai. Turinys buvo aptartas pernai. Dabar žiūrima, kaip programa veikia, ar ji eina teisinga linkme. Tai vertinti po vienerių metų gana sudėtinga, tačiau noriu priminti, kodėlgi turime tą naują lyčių lygybės veiksmų programoje. Programą. Tai yra antroji programa. Kodėlgi pirmoji netiko? Ši programa, pirmoji programa buvo labai siauro pobūdžio, ji buvo taikoma tik tai DEFCO generalinėme direktorate ir neapėmė visų užsienio politikos veiksmų. Taigi mes išplėtėme veiksmus Nes anksčiau dažniausiai buvo tiesiog paskeriamas vienas komandos narys, mm, paprastai tai būdavo jauniausia moteris komandoje ir e, jai tekdavo tik tai pažymėti kvadračiukus ir e, niekam nebuvo įdomus lyčių aspektas, jis nebuvo matomas kaip svarbus. Tiesiog e, tai buvo nustamama į pakraštį kaip nesvarbus klausimas. Ir dabar naujajame lyčių veiksmų plane yra trys veiksmų planai. Pirmiausia, e, neliečiamumas, fizinis ir psichinis neliečiamumas, moterų e, įgalinimas ir balso suteikimas ir taip pat instituciniai pokyčiai. Visų pirma, pabrėžimi instituciniai pokyčiai kaip svarbu, kad visa šita mašina pasikeistų ir pakeistų požiūrį į lyčių lygybę. Didžiausias pokytis įvyko kultūros srityje, nes dabar jau vadovas yra atsakingas už lyčių aspektą integravimą, ne jaunesniai komandos nariai. 85 mūsų delegacijų nariai dabar teikia ataskaitą šio klausimu ir yra atliekami lyčių aspekto tyrimai kiekvienoje šalyje. Aš nežinau, ar daug kas matė tų tyrimų rezultatus. Galbūt mes galime prašyti pateikti tokių tyrimų rezultatus. Pavyzdžiui, kolegos vyksta į misijas ir turime prašyti tokių tyrimų, tokių analizių rezultatų, pasidalinti jomis toliau. Lyčių aspekto integravimas ir reiktų taip pat pamatuoti, kiek institucijų e, integruoja lyčių aspektą, kaip jis yra integruojamas. Taip pat reikia pažiūrėti, e, matuojant projektų rezultatus, kiek projektai davė naudos merginoms ir moterims. Taigi, mes klausime ne kodėl reikia vykdyti lyčių lygybės programą, Bet ar einama teisinga linkme ir kokie, kokie turėtų būti tolimesni veiksmai? Mes susitikome su mūsų ambasadoriais prieš rengdami šitą tyrimą, šią ataskaitą. Ir dabar ambasadoriai atvyksta e, kartą per metus į Briuselį, jie susitinka būstinėje ir aš tikiuosi, kad atvykę į Briuselį jie taip pat e, diskutuos lyčių lygybės klausimais. Manau, kad komisijos nariai turėtų uh, užduoti atitinkamus klausimus ir šį aspektą aptarti. Taigi mes pakeitė, pateikėme rekomendacijas, dažlis rekomendacijų buvo skirtas komisijai ir ES, taigi struktūriniam padaliniui. Trečia, antra, delegacijos, delegacijoms skirtos rekomendacijos ir trečia, rekomendacijos skirtos parlamentui. Komisijai, aš manau, tai galima pasakyti, kad e, žengėme teisingą linkme, Žanviliai iš Digitefko tikrai daug nuveikė šioje srityje, tačiau aš manau, kad reikia pamatyti, kad ir kitus išorės veiksmų direktoratus, ne tik Digidefko turi imtis veiksmų, turi imtis ir Digitrade, ir ES, ir kitos atsakingos struktūrinės grupės. Mes turime aukšto lygio įsipareigojimus iš pačios komisijos užtikrinti. Mm, ir aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie prisideda prie mūsų veiksmų sėkmės, tačiau reikia daryti dar daugiau. Neseniai aš pati lankiausi Bangladeše ir Bangladeše tai yra susijęs su TDO ir tarptautinis darbo organizacijos standartais. E, Bangladešė 90 procentų darbuotojų yra moterys ir jos susituria su prastomis sąlygomis darbo vietoje. E, tarptautinė darbo organizacija veikia šioje srityje, tačiau mes turime ją paremti. Ir aš sutinku su daktarė Jonydis, mes turime matyti moteris kaip aktyves veikėjas, ne tik kaip objektus. Uh, matėte skaidrę susijusią su BVP. Pernai lankiausi Kenijoje ir vietos vyriausybės moteris e, manęs klausė, kokį jie patarimą šiam duočiau. Na, tiesą sakant, aš negalėjau duoti jokio patarimo, aš tik galėjau paklausti, kuo aš galiu prisidėti prie jų veiksmų, nes tai jo žino, ką turi daryti. Taigi mums reikia centrinės administracijos ligmens pokyčių. Delegacijose e, yra pokyčiai, 85 procentai delegacijų jau teikia ataskaitą šio klausimu, taipogi reikia teikti ataskaitas apie projektus. Delegacijos buvo pas, paprašytos pasirinkti prioritetus ir išsirinkti tikslus kiekviename ramstyje. E, tai gera pradžia, tačiau galvoju, galbūt reikėtų išsirinkti daugiau prioritetų, nes e, dažnai linkstama išsirinkti smurtą prieš moteris. Mes nenorime piešti moterų vien tik kaip aukų, mes norime parodyti, kad moteris turi ir galių. Taigi galbūt prioritetus turėtume formuluoti plačiau arba leisti pasirinkti keletą prioritetų. Taipogi reikia kalbėti apie tokias rytis kaip sveikata, transportas, e, lyčių aspektą reikia integruoti ir čia. Aš e, Anksčiau, prieš tapdama Europos parlamento nare, dirbau vietos savivaldybėje Junktinėje karalystėje ir kai klausėme moterų, kaip tobulinti transporto sistemą, gavome daugybę klausimų. Moteris e, davė įvairius pusiškisnius atsakymus negu vyrai. Taigi reikia pagalvoti apie įvairius projektus, transporto projektus, bankininkistės ryties projektus. Toliau, lyčių aspekto analizė valstybėse narėse tik nedidelė dalis valstybių narių atliko tokią analizę ir reiktų pažiūrėti, kaip e, paraginti valstybės narės tą analizę atlikti. Taipogi reikia paklausti, ar ta analizė yra gyvas dokumentas, ar tai tiesiog e, dar vienas varnelių sužymėjimas. Reikia, kad delegacijos vykdomas šalis prašytų tos dokumentus pateikti. Bet to būtina bendradarbiauti su vietos pilietinės visuomenės organizacijomis. Taigi neužtenka, kad vyriausybė pasakytų, kokiu veiksmu reikia imtis, reikia žiūrėti plačiau. Taipogi turime rekomendacijas ir nacionaliniams parlamentams. Mes turime delegacijas, reikia, kad e, veiktų vyriausybė ir reiktų, kad mūsų delegacija nuvykusi į vietą klaustų, kas vyksta lyčių aspekto lygybės srityje. Ir kalbėjau su kolegė, dirbusią Vašingtone. Ir tiesą sakant, kai ji per posėdžius užduoda klausimą apie lyčių aspektą, tai kiti tiek to išverčia akis. To negali būti, reikia keisti padėtį. Tai yra įprastas klausimas. Toliau, parlamentas. Galbūt mes turėtume renkti kasmetinės diskusijas šiuo klausimu ir kas keletą metų atsiskaityti um, už padarytą pažangą. Ir ne tik FAM komitete, bet ir kitose komitetuose. Dar vienas tūkstantmečio vystimosi tikslai. Mes turime atitinkamus tikslus, turime tvaraus vystimosi tikslus, kaip e, tai siejasi su lyčių aspekto integravimu, ar tai galima susijęti su tūkstantmečio vystimosi tikslais ir tvarios plėtros tikslais. Klausiausi kalbėtojų ir galvojau apie tai, kad vienas iš pokyčių veiksmų plane galėtų būti susijęs su valstybėmis narėmis. Galima imtis dvišajų veiksmų, galima bendradarbiauti tarp valstybių narių ir es institucijų šiuo aspektu. Taigi tai būtų tokios rekomendacijos ir dabar jau e, lauksiu kolegų pastabų. Ačiū, ačiū bendra pirmininkė, ačiū bendra pranešėja. Ir dabar norėčiau suteikti žodį FAM komiteto bendra pranešėjai, poniai Dubravkai Šuicai, tačiau dėja ji posėdėje nedalyvauja ir ją pakeičia ponia Agnieška Kozlovska Rajevič. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ir labai ačiū už bendra pranešėjos pristatytus aspektus. Tikrai nemažai buvo pasakyta. Viską, ką bendra pranešėja sakė, tikrai vertinu labai rimtai ir galiu pritarti kiekvienam žodžiui. Deja, ponė Dubravka Šuica negalėjo dalyvauti, tačiau ji šitą man paliko raštu ir aš norėčiau tai perskaityti. Aš visų pirma, jos vardu noriu padėkoti visiems dirbusiems ties šiuo svarbiu dokumentu metų, nes e, vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš pagrindinių es principų ir jis turi būti skatinamas visose ES e, planuose ir e, projektuose. Taigi reikia laikytis principų susijusių su lyčių lygybė ir užtikrinti lyčių lygybės integravimą į visas rytis. Dėl įgyvendinimo ataskaitos Linda McKevin ir Dubravka Čuica norėjo pirmiausia pabrėžti pasiekimus ir pateikti rekomendacijas būsimam įgyvendimui. Atsižvelgimai tai, kad tik tai vieneri metai praėjo nuo antrosios programos gyvenimo pradžios ir jau buvo padaryta nemažai pažangos. Tai yra puikia proga ES žengti į priekį ir skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Be to, Buvo pateiktos e, ir konstruktyvios rekomendacijos e, komisijai, žorės veiksmų tarnybai ir Europos parlamentui. Buvo pabrėžta pilietinės visuomenės svarba ir vis, pilietinės visuomenės įtraukimo svarba, e, biurokratijos mažinimas, ataskaitų teikimas internetu ir bendras moterų ir merginų įgalinimas visose sektoriuose, tarp jų ir ekonominėme sektoriume. Taip pat buvo pateiktos rekomendacijos institucijoms. Bravka nori pabrėžti, kad ji lauks jūsų pasiūlymų ir pastabų. Ir ji taip pat nuoširdžiai tikisi, kad šios dienos posėdis prisidės prie pranešimo gerinimo ir prie e, kovos už lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Aš taip pat iš savo pusės noriu kai ką pridėti. Visų pirma, aš sutinku su tuo, kad buvo pateikta, kad e, būtina visų pirma pakeisti diskursą, kalbą, kad pasikeistų sąmonė. Ir reikia kalbėti apie moteris kaip apie veikėjas, ne kaip apie aukas. Tai labai svarbu besivystatinčias šalėse, nes mūsų kalba ne visuomet yra suprantama besivystančiam šalims. Ir būtina susitelkti į tai, ką galima apčiuopti. E, reikia kalbėti apie apčiuopiamas problemas, apie šeimų problemas, reikia kalbėti apie moterų teises kaip darbuotojų teises. Tai yra vienas iš esminių dalykų, pamatinių dalykų, nes moteris labai dažnai išnaudojamos ekonominio atžvilgiu. Mm, ir jeigu padėsime joms kovoti už savo kaip darbuotojų teises, mm, tai daug prisidės prie lyčių lygybės. Taip pat e, būtina kalbėti apie nuostatų įgyvendinimą, nes e, parašyti galima daugą ir galima pateikti daug tuščių deklaracijų, tačiau labai sudėtinga mm, įgyvendinti kažką praktikoje. Taigi jau popieriai išdėstyti kartais sunku, tačiau praktikoje įgyvendinti yra dar sunkiau. Taigi būtina susitelkti į susitarimų įgyvendinimą ir labai ačiū visiems, dėkoju pranešėjams ir taip pat noriu pasakyti, kad jūsų darbas su ambasadoriais iš tikrųjų yra labai vertingas ir vertas susižavėjimo. Taigi sveikinimai, ačiū. Ačiū poniai Agnieškai Kozlovskai Rajevič, o dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Marselės, prašau. Labai ačiū. Dėkoju, aš kalbu šiandieną savo vardu kaip TV pranešėjas ir šiandieną e, negalėjo būti tik tas pranešėjas nuo FAM komiteto. Man norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme, kad iš tiesų, jau, iš tiesų buvo padarytas didelis patobulinimas, e, esminiai tie patobulinimai buvo pat, pato, e, padaryti ir taip pat tuo pačiu metu Mm, lieka dar daug kelio nueiti tą pačią kryptimį, nes trūksta tokių dalykų, kaip Gender Champions vadinamieji, kol kas dar ne viename, ne vienoje valstybėje neturime tokių, turime 26 valstybės ir tos valstybės dar neparengė jokių veiksmų planų E, lyčių srityje. Taip kad iš tikrųjų liko dar daug kelio nueiti. Taip pat sutinku su pranešėjais, kad reikia pagerinti apsikeitimą gerąją praktiką, tai yra labai svarbu. Reikalingas vadinamas mainstreamingas daugelį politikų e, sričių, o lyčių klausimai daugelį formų niekur nėra keliami nes tai kaip ir nėra prioritetiniai dalykai ir juos neatsižvelgiama priimant įvairius sprendimus. Norėčiau priminti tai, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką sakė kolegė viena. E, tai yra didžiulė problema ES dabar e, labai daug įvairių pažeidimų, kaip pavyzdžiui Meksikoje. Taigi reikėtų tekste šį beitą patobulinti. Reikėtų nurodyti, kad moteris labai kenčia dėl migrantų krizės. jos kenčia nuo tos migracijos ir mes tai turime pabrėžti. Turime veikti ir per išorės veiksmų tarnybą ir apskritai gerinti mūsų matomumą žiūrėti, kaip geriau siekti tūkstantmečio tikslų. Dar porą žodžių norėčiau pasakyti pabaigai ir pakomentuoti štai ką. Mes norime, kad šis veiksmų planas ateityje būtų dar geriau įgyvendinamas, o tam reikės įtraukti į šį darbą daug daugiau žmonių. Pasižiūrėti, kaip geriau susidėlioti prioritetus. O ypatingai norėčiau pabrėžti tai, kad reikėtų įtraukti į darbą daugiau žmonių. Labai ačiū už viską. Dėkoju, Džiulivau. Um, behalf... Norėčiau pakalbėti kolegos Iljana Rodrygės vardu, kuri negalėjo atvykti į šitą posėdį ir negalėjo dalyvauti šiuose diskusijose dėl ataskaitos. Taigi aš perimu jos funkcijas ir pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams už nuveiktą darbą, tai yra labai gera pradžia. Mes puikiai suprantame, kad lyčių lygybės veiksmų planas įgyvendinamas tik tai pirmus metus, todėl reikia įvertinti tai, kas pasisekė ir ką reikia nuveikti. Dar yra pakankamai daug laiko pagerinimams. Keturios teminės sritys arba ramšiai ir labai svarbus pasirinkimas, taip pat labai svarbu keisti institucijų veiklos kultūrą. Iš tikrųjų, pats laikas keisti ES institucijų veiklos kultūrą kultūrą. Iš tikrųjų, man labai džiugu prisiminti, kad mes esame parengę ataskaitą arba pranešėję lyčių lygybės užtikrinimo klausimų. Iš tikrųjų labai svarbu pastebėti, kad ES institucijų, valstybių narių veikloje lyčių lygybės klausimas tampa horizontalus ir susijęs, tačiau to neužtenka. EPRS teigia, kad kol kas neproporcingai yra sutelkiamas dėmesys į kiekybinius duomenius, nepakankama kokybinių duomenų apie tai, kokią naudą atnešė mūsų veikla ir kokia rizika išlieka ateityje. Šiandien mes kalbame apie kiekybinius rezultatus tačiau mes turime siekti e, pastovių kokybinių pokyčių. Kartais tam tikros veiklos e, rezultatų ir to tas sunku įvertinti. Ši, šią savaitę su FAM komiteto nariais aš vyksiu į misiją į Portugaliją, susitiksime su uh, valstybės ir mm, nevyriausybinių organizacijų atstovais, labai svarbu, kad valstybėse narėse tos priemonės būtų įgyvendinamos praktikoje. Labai svarbu, kad šita siūloma veikla būtų įgyvendinama, tačiau kita vertus labai svarbu žinoti, kokią naudą atneša šita veikla. Ar reikia toliau tęsti mūsų veiksmus, ar keisti strategiją galvodami apie mūsų strategiją, neturime pamiršti skirtingo konteksto ir kiekvienos valstybės prioritetų ir specifikos. O tai reiškia, kad mums reikalingi aktualūs duomenys prieš taikant e, tam tikras programas ar jas keičiant. Labai svarbu turėti omenyje, kad e, lyties organų žalojimas yra svarbi tema viename regione, kitame regione ji nėra tokia aktuali. Todėl mes turime gauti konkrečius duomenis. Pasirenkant tikslus ir veiklą reikia žinoti, kad tas pasirinkimas yra teisingas. Kol kas yra abstrakčiai pagrindžiamas šitas pasirinkimas. Mes turime dirbti konkrečiai ir remtis vietos situacijai. 2017 m ataskaita rodo, kad šita lyčių, mm, tie lyčių skirtumai yra mažesni, tačiau dar išlieka didžiulė spraga. Jeigu dirbsime ir taip toliau, tai šitos sprago, šitos skirtumo mes neįveiksime dar 217 metų. Taigi labai svarbus statistiniai duomenys Tiesiog duomenys rodantys situaciją realioje, realią situaciją, o ne tik tai popieriuje. Dėkoju. Ačiū, Julie Ward. Kreipiuosi į komisijos atstovą. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums visiems. Kiek suprantu, laiko man skirta yra nedaug todėl kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti daktarė Jonydės už tyrimo pristatymą. Iš karto pereinu prie temos be įžangų. Prie rekomendacijų. Pirmiausia, silpnos vietos kad... Um, Tik tai 108 delegacijos pateikė ataskaitą, daugiau negu 20 jų nepateikė. Taigi vienos delegacijos yra aktyvesnės, kitos ne. Mes kitais metais sieksime, kad visos delegacijos pateiktų ataskaitas. Iš tikrųjų, Mm, trade direktorate mes pasigendame konkrečios veiklos, ne tik tai ataskaitos, bet ir esminės veiklos šioje srityje. Yra priemonių, kurios leistų mums surasti sprendimus, ko gero sprendimai negali būti išlaužti iš, pirmo, iš piršto iš karto, tačiau mes turime situaciją gerinti. 22 iš 28 valstybių pateikė ataskaitas, šešios valstybės to dar nepadarė. Mes komisijoje jas paraginsime ir paprašysime, kad pateiktų ataskaitos visos. Prekybos klausimai. Iš tikrųjų, prekybos sutartys yra labai gera priemonė, apie ją kalbėjo tyrimą pristatančios kolegės Iš tikrųjų, tai yra labai svarus svertas. Reikia siekti, kad į politiką, į prekybos politiką būtų įtrauktas lyčių lygybės aspektas, bet to yra ir kitos rytis, kuriuose dėti pastangų dar galima, kad būtų galima ir kiekybinius ir kokybinius parametrus pagerinti. Dėl kokybės. Prieš kalbėdami apie kokybę, mes turime užtikrinti, kad būtų pateikiami e, išsamus kiekybiniai duomenys. Kitaip mes negalėsime įvertinti nei politikos, nei programos. Programos skirtos e, bendrai kalbant moterims. E, kitas dalykas kokybinis vertinimas Zambijoje ar kitoje Afrikos valstybėje taip pat turėtų skirtis, tų vertinimų negalima lyginti. Todėl reikėtų siekti, kad e, iš tikrųjų būtų vertinami vertintini dalykai, lyginami dalykai, o ne kad būtų lyginamas obolys su kraušė. Ataskaitų teikimas ir jų svarba. E, tvaraus vystimosi tikslai buvo paminėti ne kartą. Iš tikrųjų, mes turime siekti galutinių tikslų, tikslų tačiau vis dėlto galvodami apie tvaraus vystimosi tikslus, mes turime susijęti vienus ir kitus ir turėtume pateikti objektyvų bendrą vaizdą ne tik tai galvodami apie mūsų konkrečios temos tikslus ir spragas, bet turėti omenyje visus tvaraus vystimosi darbo atvakės tikslus. Daug ką būtų galima dar kalbėti, aš nenorėčiau užtęsti jūsų laiko, iš tikrųjų galėčiau kalbėti valandų valandas. Jeigu jūs neprieštarausite, aš stapteliu ir, žinoma, dalyvausiu diskusijos, kurias atvyks ateityje. Okay. Uh, uh, And, uh, uh, now... Kągi labai ačiū. Ir aš dabar noriu Jūs informuoti, kad uh, pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 14 diena 17 valanda. Kitas mūsų bendras posėdis bus uh, gruodžio 4 dieną ir svarstysime pakeitimus. Labai ačiū visiems, labai ačiū delegatams. Ir toliau tęsime savo FAM komiteto posėdį ir kitas punktas mūsų darbo tvarkė yra balsavimas. No, no, no, no, no, it's okay. Thank you, thank you, thank you, thank you.